ir kalbėsime apie Europolo jungtinės priežiūros institucijos antrąją patikrinimo ataskaitą ES ir FTSP susitarimą. Ši priežiūros institucija parengė mm, tam tikrus dokumentus ir dabar sveikinusi su institucijos atstovų. Jis trumpai pakalbės apie ES ir JAF TFSP susitarimą. Kalbės apie susitarimo 30 straipsnį. Ir vėliau kalbės Izvelė Krūz. Junktinės priežiūros institucijos pirmininkė. Ji pristatys antrosios patikrinimo ataskaitos išvadas. Taip pat ponas Rob Wainwright atvyko į Libę komitetą. Jis yra Europolo direktorius. Jis taip pat kalbės apie ataskaitos išvadas. Taigi pradėkime nuo vidaus saugumo tarnybos direktorius, ponas Prybė. Ačiū pirmininkė, laba diena. Ačiū už kvietimą atvykti ir supažindinti su tuo, kaip įgyvendamas TFSP susitarimas tarp ES ir JAV. Netrukus šiam susitarimui sueis dviejų metai ir mes jau įgyjome tam tikros patirties šį susitarimą įgyvendinant. Uh, manau, bus naudinga, jeigu aš pateiksiu informacijos apie šio susitarimo įgyvendinimą prieš pristatant antrąją patikrinimo ataskaitą ir Europolo pastabas. Pirmiausia, trumpai apie mūsų planus susijusius su antrąją, antrojų patikrinimu. ES ir JAF reguliariai atlieka peržiūras ir susitarimo 13 straipsnėje tokios peržiūros yra numatytos. Šių peržiūrų rezultatai yra išdėstyti ataskaitoje, kurią komisija pristato Europos parlamentui ir tarybai. Kaip žinote, pirmoji tokia peržiūra vyko pernai vasarį. Komisija 2011 kovo parengė ataskaitą Ir mes ketiname vykdyti spalio mėnesį šiais metais antrąją mm, pežiūrą. Tai yra tada, kai baigsis terminas, iki kada reikia ištrinti visus senesnius nei penkerių metų duomenis. Tada mes taip pat po šios pežiūros pristatysime rezultatus Europos parlamentui. Tai vyks dar šiais metais, kaip ir buvo sakyta pirmosios peržiūros ataskaitoje. Na, šios peržiūros darbotvarkė kol kas yra atvira, mes vadovausimės plačių, visapimančių požiūrių. Aišku, mes nagrinėsime visas tas priemonės, kurios buvo patvirtintos pagal susitarimą ir kaip jos veikia. Uh, Tai buvo atliekant pirmąją peržiūrą. Antroji peržiūra bus išsamesnė. Mes žiūrėsime, kaip įgyvendinamos rekomendacijos po pirmosios patikrinimo ataskaitos. Konkrečiai bus kalbama pagal Europolo tikrinimo mechanizmą, pagal ketvirtąjį straipsnį. Taip pat žiūrėsime, ar tinkamai veikia nagrinėjimo mechanizmas. Ir partneriams Junktinėse valstijose. Mes e, pasiūlysime įsigilinti į tuos straipsnius, kuriuose kalbama apie abipusiškumą bei e, pateiksime tam tikrų statistinių duomenų susijusių su susitarimo įgyventinimu. Bet aišku, darbo tvarkė dar nebaigta formuoti ir abi pusės gali teikti pasiūlymus. Nežinau, kokie bus patikrinimo rezultatai, bet kol kas mums susidaro įspūdis, kad susitarimas įgyvendinamas tinkamai. Komisija, Europos Sąjungos išdo departamentą, Junktinių valstijos viršų išdo departamentas palaiko konstruktyvius ryšius, kad užtikrintų tinkamą TFSP susitarimo įgyvendinimą. Ir komisija kėlė konkrečius klausimus, sprendė konkrečias problemas su JAV mm, sekretoriumi Kolinu. Mes manome, kad e, susitarimo gyvendinimo pežiūra yra ne tiesiog vienkartinis veiksmas atliekamas kasmet e, arba kas 18 e, mėnesių, bet nuolatinis procesas įgyveninamas bendradarbiaujant su partneriais JAV. Kalbant apie nagrinėjimo mechanizmą, jis veikia tinkamai, atitinkami pareigūnai priežiūros pareigūnai dalyvavo specialiuose mokymuose ir komisija gauna nuolat informaciją iš JAV nagrinėjimo pareigūnų. Ir komisija taip pat gauna informaciją, kuri remdamasi įsitikina, kad sutarimas gali būti sėkmingai įgyvendinamas. Kalbant apie priežiūros mechanizmą, jis aišku turi veikti sklandžiai gyveninant susitarimą ir mm, manome, kad šis mechanizmas yra tinkamas, nors toliau esame pasirengę tobulinti apsauginių priemonių mechanizmą. Aišku, atliekami veiksmai yra gana techninio pobūdžio, Ir manome, kad reikėtų įsteigti dar vieną papildomą priežiūros pareigūno pareigybę. Taip pat yra įkurtas nagrinimo mechanizmo vyriausiojo pareigūno e, postas. Taigi Kaip sakiau, buvo nuspręsta, kad ir iš JAV pusės bus paskirtas antras pareigūnas. Ir tai rodo, kad ir JAV supranta, kad tokių veiksmų reikėjo imtis. Uh, siekiant užtikrinti tinkamą visų mechanizmų veikimą. Šių metų gegužės mėnesį mes pradėjome atrankos procedūrą antrojo priežiūros pareigūno. Tai yra labai Mm, specifinis darbas, techninės funkcijos ir specifinis politinis kontekstas, tas pareigūnas turi turėti tam tikrų specifinių kompetencijų, būti susipažinęs su kovos su terorizmu sritimi ir gerai išmanyti šį e, susitarimą, mechanizmą ir nagrinėjimo procedūrų mechanizmą. Šis pareigūnas pradės veiklą šių metų rugsėjo mėnesį prieš antrąją patikinimo ataskaitą, tai šios parengimą. Kaip žinote, Europolas turi mm, funkciją patikrinti, ar sustarimas įgyveninamas e, tinkamai ir komisija konstatavo, kad Europolas tinkamai bendradarbiauja su JAV išdo departamentu. Mm, Bet aišku, vėliau plačiau kalbėsime apie šį mechanizmą ir Europolo dalyvavimą susitarimo įgyvendinime. Ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų suteiktą informaciją, už jūsų ataskaitą. Dabar išklausysime Izabel Krus ir jos e, pristatomų faktų, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad pakvietėte į komiteto posėdį, suteikėte man galimybę pristatyti priežiūros e, ataskaitą dėl TFSP susitarimo mes 2010 e, metais e, parengto pranešimo priežiūrą atlikome įvairiais, e, tikrindami įvairius aspektus, ypač tai, kaip laikomasi ketvirtojo straipsnio nuostatų atliekant pirminę patikrą buvo bandoma daryti šiokių tokių kliūčių, likus kelioms dienoms gavome paklausimą iš jungtinių valstijų. Mums buvo pranešta, kad e, ataskaita yra įslaptinta, tačiau nepaisant to sugebėjome vis tiek susipažinti su jos turiniu ir parengėme vertinimą, kuriame pateikėme penkis e, esminius pasiūlymus, penkias e, rekomendacijas, e, kaip pagerinti veiksmus, kad visiškai būtų atitinkama ketvirtojo straipsnio nuostatoms. 2011 spalio mėnesio atlikome patikrą ir pagal ketvirtąją, devintąją, dešimtąją straipsnio nuostatas tikriname, kokiu veiksmu įmamasi ir kaip laikomasi tų straipsnių nuostatų. Mūsų inspektoriai <clears throat> bandė atsižvelgti į visus e, susitarimo aspektus dėl ketvirtojo straipsnio Padarėme išvadą, kad buvo atsižvelgta tik į pirmasis dvi iš penkių rekomendacijų. Pirmiausiai dėl domenų apsaugos pareigūno galimybės dalyvauti visame procese. Ir taip pat manėme, kad antroji rekomendacija buvo gyvendinta E, trys rekomendacijos liko neįgyvendintos arba ne visapusiškai įgyvendintos iki šiol. Grįžtant prie ketvirtojo straipsnio ir su jie susijusius patikros, darome išvadą, kad duomenų apsaugos pareigūnas gali atlikti savo vaidmenį ir yra atsižvelgiama į jo pareiškimą nuomonę dėl duomenų naudojimo. Nepaisant to, turėjome pažymėti, kad kuomet e, pareigūnas e, teikia savo nuomonę dėl e, pirmojo paklausimo pagal pirmojo <clears throat> prašymą, paraišką, tuomet jo nuomonė ne visuomet atsižvelgiama, nors jinai, nors ji yra pateikiama. Grįžtant prie kito klausimo, turėjome konstatuoti, kad iki šiol e, visi e, JAV, iš JAV gauti paklausimai sulaukė teigiamą Europolo atsako, taip pat ir paklausimai, kurie buvo esminės svarbos GSB mano, kad e, e, tačiau tie Europolo pateikti atsakymai buvo pakankamai bendro pobūdžio, todėl nebuvo visiškai tinkami. Daugiau nėra taikomi jokie geografiniai apribojimai viso pasaulio. Piliečiai yra įtraukiami į e, šią programos, siekiant užtikrinti domenų skaidrumą. Antra vertus, konstatavome, kad e, gaunami paklausimai yra pateikiami kiekvieną mėnesį ištisus metus, taigi e, galime pastebėti tam tikrą nuseklumą, e, vertinant gaunamų paraiškų kiekį per atitinkamą laiko tarpą, tarkime, per metus. Nuo 2010 Liepos mėnesio, tiksliau Liepos mėnesio 2010 buvo gauti du paklausimai, o šiaip kiekvieną mėnesį būdavo gaunamas paklausimas e, dėl e, už praėjusių mėnesį. Kalbant apie e, prašomus informacijos pobūdį. Tai to, tos informacijos pobūdis buvo įvairus. Galime konstatuoti, kad e, nėra įmanoma apskaičiuoti, ar daugiau ar mažiau asmeninių duomenų buvo perduota. Pat Europos Sąjungos viduje buvo gauta atitinkamų paklausimų ir pasikeista informacija. Ta informacija, kurią turėjo suteikti ES pareigūnams e, JAV kolegos, e, turėjo taip pat turėti praktinį, atnešti praktinės naudos, tačiau Iš tiesų iš JAV gaunama informacija dažniausiai ir taip būdavo žinoma, tie e, duomenys, ta informacija nebuvo pati naujausia, kurią pateikdavo JAV pareigūnai ir informacijos pateikimas užtrukdavo tai pakankamai ilgai. Grįžtant prie klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, kuris buvo užduotas susijęs su uh, pirmosiomis inspekcijomis ir patikromis. Turime konstatuoti, kad priežiūros pareigūnai negalėjo visipusiškai atlikti savo funkcijų, nes gauti informacijos žodžiu nebuvo įmanoma, o kartais ta tokio pobūdžio informacija galėjo būti ypač svarbi. Europolas mums pranešė, kad ta žodžių pertikima informacija po to būdavo perkeliama ant popieriaus. Nepaisant to, ir jį mums būdavo pateikiama, tačiau nepaisant to buvo įslaptintų bylų, kurios e, galėjo būti svarbios ir kurių mes negalėjome patikrinti GSB. E, dėl to e, pareiškia savo kritinį vertinimą, nes negalėjome pagal devintojo straipsnio nuostatas e, spontaniškai gauti informacijos, jos įvertinti, tokios informacijos e, jų registre mes e, neaptikome. Ir bendrai galime konstatuoti, kad Junktinės valstijos nedaug asmenio pobūdžio informacijos yra perdavusios. O kalbant apie TFSP duomenų perdavimą JAF, tai per pirmosius šeš, šešius mėnesius buvo gauti šeši paklausimai, o per e, Vėlesnį laikotarpį 65 iš viso 71 gautas paklausimas iš valstybių narių arba iš Europolo kartu. Mes manome, kad buvo pasikeista didžiulių kiekių informacijos ir nieko negalime įvertinti asmens duomenų apsaugos lygio šią informaciją apdarojant. Taip pat reikia paminėti Europolo išsiųstą laišką, kuriame teigiama, kad buvo gautas prašymas e, suspažinti su tam tikro pobūdžio informacija, apie tai buvo kalbama per plenarinį posėdį. Ir e, Europolas teigia, kad nesipriešino, jog atitinkama ataskaita būtų perduota Europos parlamentui, nes Europolo teigimu nėra jokio pobūdžio pritinės informacijos toje ataskaitoje, taigi ją būtų galima paviešinti. Ačiū, ponė Krus. Dabar išklausykime pono Robo Weinreito, Europolo atstovo. Ačiū, pana pirmininkė. Labadiena komiteto nariams, dėkoju už galimybę paskeisti nuomonėmis su komiteto nariais šiuo svarbiu klausimu. Noriu padėkoti komisijai ir GSP ne tik už šios dienos kalbas, tačiau taip pat ir už iš jų gaunamą konsultaciją siekiant įgyvendinti šį susitarimą, ypač su GSP. Per pastarusius pusantrų metų kartu nuveikėme didelį darbą siekdami pagerinti padėtį. Ponas Bryvė minėjo, kad vienintelis formalus mechanizmas yra numatomas 14 straipsnio nuostatose ir e, komisija yra parengusi atitinkamas taisyklės. O pagal tas taisyklės platesnio pobūdžio e, peržiūra neturėtų vykti. Tai yra viena iš susitarimo dalių. Prieš metus lankiausi komitete, kad mm, dalyvaučiau diskusijose dėl pirmojo e, GSP e, pranešimo. Toje ataskaitoje pakankamai išsamei įvertinami toje srityje vykdyti veiksmai, atkreipimas dėmesys į trūkumus, nesusipratimus ir teikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti. Prieš savaitę komiteto pirmininkas pateikė papildomos e, informacijos, e, tiksliau gavo papildomos informacijos apie e, naujausius e, mūsų veiksmus per pastarosius metus. Komitetas gavo visą svarbę informaciją ir e, ta informacija dažniausiai e, kit, kitoms institucijoms nėra teikiama arba tokio lygio informacija, tai atspindi mūsų siekį dirbti skaidriai ir uh, atskaitomingai. Kalbant uh, apie žvalgybinį požiūrį jautrios informacijos teikimą, mes bandome nustatyti tam tikrus prioritetus. Komitetas pateikė prašymą prieš kelias savaitės susipažinti su konfidencialia ataskaitos dalimi. Ponas Lopes Aguilar patikino, kad informacija bus naudojamasi pagal nustatytas griežtas taisyklės. Norime tačiau jūs informuoti, kad pagal galiančios taisyklės e, tokia informacija arba susipažinimas su jie pažeistų mm, konfidencialumo principus ir, ir e, apsunkintų Europolo veiklą, jeigu ta informacija būtų paviešinta GSP. Ir ponė Krūs neprieštaravo tokiam mūsų atsakymui. Mes taip pat turėjome pasikonsultuoti su kolegomis iš JAV iš kurių didžioji dalis e, tos konfidencialios informacijos ir yra gaunama, laukdami e, atitinkamo atsakymo į JAF. Jūs e, jau girdėjote iš ponos, ponės Krus, kad prieš savaitę buvo svarstomas šis klausimas Strasbūrė. E. Ir kol kas galime konstatuoti faktą, kad e, tuo metu dar JAF tarnybos nebuvo gavusios atitinkamo paklausimo, negalėjo jo apsvarstyti ir e, dabar jau tą paklausimą gavo, jie apsvarstys ir po kažkiek laiko aš atsakysiu į pono Lopes Agilar prašymą. Aš dabar noriu steigti naujausios informacijos apie atitinkamų teisės aktų gyvendinimą per pastarosius metus ir e, sureaguosiu į ponios Krūs pastabas, kalbant apie susitarimo įgyvendinimą ir jo taikymą e, iš Europolo pusės tai susijęs su trimis sustarimo straipsniais, patikros funkcija pagal ketvirtąjį straipsnį. Europolas gali įvertinti duomenis prieš juos perdodant gavėjams e, iš JAV. Taip pat nesame atsakingi, tačiau už pardavimo procesą, už duomenų saugojimą. E, ir šitie minėti straipsniai, ketvirtasis bei kiti, turi būti todėl traktuojami kaip bendra visuma, kuomet Europos pagal ketvirtas straipsnis duoda leidimą perduoti duomenis. Šie duomenys e, tampa iš karto prieinami JAF tarnyboms, taip yra manoma, tačiau taip iš tikrųjų nėra, nes tik labai nedidelė dalis perduotų duomenų apskritai yra naudojama JAF e, atitinkamų specialiųjų tarnybų tą reikia pabrėžti, kalbant apie devintąjį straipsnį, pagal jį JAF gali spontaniškai teikti informaciją Europolui uh, apie duomenų panaudojimo procedūras ir uh, pagal dešimtąjį straipsnį galima atlikti tam tikrus tyrimus remiantis šiais duomenimis. Prieš du metus maždaug buvo uh, keturis, keturis kartus pagal ketvirtąjį straipsnį gauti prašymai E, iš JAF. Kai kuriais atvejais tie prašymai buvo atmesti Europolo, kitais atvejais buvo paprašyta JAF suteikti papildomą informaciją. Pagal 9 straipsnį iš JAF gauta informacija buvo 54 kartus ir geriamintis buvo atliekami tyrimai ES priešinga kryptimi. Europolas iš JAF prašė atlikti tyrimus 93 atvejais. O iš viso buvo maždaug 300 tokių paklausimų gauta. Daugiausiai tai buvo susiję paklausimai su pastarųjų metų e, Liepos mėnesio įvykiais Norvegijoje, kuomet buvo nužudyta labai daug žmonių. Ir e, iš karto po incidento pagal 10 straipsnį tris prašymus Europolas patikė JAF tarnyboms, kad galėtų atlikti savo tyrimą. Gavome labai greitą atsakymą iš JAF ir e, remdamės šiais atsakymais Europolas galėjo identifikuoti Anderso Breiviko finansavimo šaltinius. Norvegija ir Europolas galėjo pasinaudoti gauti informaciją, kad galėtų tinkamai atlikti tyrimą ir e, sužinoti apie Breivikui teiktą tarptautinių mastų finansinę paramą. E, greito atsako tinklas po to buvo e, pradėtas kurti. Po įvykių Norvegijoje buvo išaldyti kai kurie kai kurios Breiviko banko sąskaitos ir nustatyti jo bendrininkai bei šalininkai. Taip pat e, buvo analizuojami duomenys e, apie cheminių medžiagų ir įrangos įsigijimą, e, įrangos, kurią naudoja Breivikas rengdamasis savo išpoliams. Galiausiai įtariamojo e, veiksmai tapo aiškesni, buvo surinkta daugiau įrodymų bei gauta daugiau informacijos apie bendrą finansavimo mechanizmą, kurį, kurios naudojasi rengdamasis savo išpoliams, taigi šie gauti duomenys buvo labai svarbus atliekant tyrimą ir e, bandant nustatyti, ar Breivikas veikia vienas, ar jis galbūt buvo tarptautinio e, dešiniųjų radikalų tinklo sudėdamoji dalis tinklo, kuris veikia Europoje, kalbant apie pastarosius metus ir e, susitarimo įgyvendinimą, toliau noriu pabrėžti, kad jungtinė komisijos e, peržiūros ataskaita ir inspektorių išvados buvo labai svarbios, siekiant pagerinti prašymų tikimo procedūrą pagal ketvirtąjį straipsnį. Mes e, E, raginame JAF pateikti visą papildomą informaciją, ypač per, už, per pirmosius metus pateiktus prašymus ir paraiškas remiantis GSP e, išvadomis galėjome bendrai pagerinti prašymų teikimo procedūrą, nes e, Taip pat noriu pabrėžti, kad JAV tarnybos labai konstruktyviai e, reaguoja, deda pastangas, kad sustrimas būtų įgyvenintas. Mes e, pasiekime pažangos, apie tai kalbama ir antrajame, e, antrosios GSP išvadose. <clears throat> O Europolas irgi uh, ėmėsi per pastaros metus atinkamų veiksmų, kad ištaisytų trūkumus, bendrabiavimo ne tik su GSP, tačiau taip pat ir su valstybių narių duomenų apsaugos pareigūnais, siekdami e, analizuoti e, visas įmanomas informacijos apsikeitimo galimybės pagal šį susitarimą ir tas rytis, kuriuose savo veiklą galėtume e, pagerinti, vadovaudamasi pirmosios GSP patikros išvadomis ir jūsų komiteto rekomendacijomis. Diskusijos buvo, buvo plataus masto, konstruktyvios, suvokiant e, abipusę atsakomybę. Noriu padėkoti už tai mūsų partneriams. Kalbant apie antrajas, e, antrąją GSP ataskaitą, Europolas e, nusintė savo detalius įsamius komentarus dėl pirmosios šios ataskaitos redakcijos naudos galimybę norėčiau atkreipti dėmesį keletą dalykų. Kaip ponia Krus minėjo, buvo pateiktos penkios rekomendacijos. E, dvi iš jų buvo visiškai gyvenintos, e, trečioji beveik gyveninta, reikia dar atlikti techninę e, patikrą, o dvi, da, dviejų gyvenimo procesas dar tęsiasi. Savo viešajame pareiškime GSP atkreipė dėmesį į duomenų apsaugos aspektus ir mes e, glaudžiai dalyvaujame vertinant kiekvieną gaunamą e, prašymą ir e, susijusiu su, duomen, susijusiu su duomenų apsauga. Noriu pabrėžti, kad pagal ketvirtąjį straipsnį, jeigu gaunama, gaunamas neigiamas prašymo vertinimas, tuomet duomenys yra neteikiami. Domino apsaugos pareigūnas yra pareiškė savo mm, teigiamą įvertinimą, kad atsižvelgiama į visus GSP aspektus ir a, rekomendacijas. Pirmininkas noriu pranešti ir atkreiptis dėmesį į tai, kaip ir kiekvieną dieną, kad visuomet turime ribotą posėdžio trukmės laiką ir turint omenyje, kad šiandien darbo tokias punktui buvo skirta valanda laiko, galėtume mm, šiek tiek pratesti šio klausimo svarstymą, tačiau vertimo. Režimas nuo to galėtų nukentėti ir nenorime jo piknaudžiauti, taigi jeigu galėtumėte mm, jau apibendrinti savo mintis ir palikti laiko diskusijoms būtume dėkingi. Ačiū labai, šis klausimas labai svarbus taip pat ir mano organizacijai ir man e, norėtųsi, kad e, komitetas gautų vispuškį informaciją, jeigu steiksite man dar vieną minutę, pabandysiu viską apibendrinti, kalbant apie kitas e, pastabas, kuris pateikė GSP vadovė, ypač uh, Pagal ketvirtą straipsnį gaunamų prašymų svarstymo laikotarpį noriu pabrėžti, kad susitarimus ir jo paskirtis yra kovoti su terorizmu, todėl labai sudėtinga yra iš anksto apskaičiuoti tą laikotarpį, kuriam galėtų būti planuojami tam tikri teroristiniai veiksmai, nes tai prieštarautų tokio pobūdžio veiksmų logikai. Kalbant apie žodžių gaunamos informacijos panaudojimą, tai tikrai mes nesiremėme žodžių gaunamą informaciją e, tam, kad galėtume pateikti e, tam tikrus vertinimus pagal prašymus, kurie teikiami pagal ketvirtojo straipsnio nuostatas. Keturi paklausimai buvo gauti e, žodžiu, 24 pagal ketvirtąjį straipsnį. Mes visuomet konsultuojamės e, tiek su e, valstybių narių tinkamais pareigūnais, tiek su JAF, jeigu jau reikia priimti kokį nors sprendimą dėl atitinkamų veiksmų prieš teroristus. Baigdamas galiu pasakyti, kad e, bus dedamas visos pastangos siekiant pagerinti sutarties įgyvendinimą, kad būtų galima kuo geriau taikyti ir laikytis jo nuostatų, žinoma, tobulumų ribų nėra. E, nežinau, kokiu veiksmu dar galėtume imtis, jau vyko keturi e, praktiniai seminarai, e, kuriuose buvo apsvarstytos visos rekomendacijos ir visi pasiūlymai. E, tačiau nepaisant to, noriu pasakyti, kad tikrai esame pasiryžę kuo geriau sustarimo nuostatų laikytis ir padėti valstybė narių tarnyboms kovoti su terorizmu. Ačiū ponia Vainraitai. Dabar e, išklausėme mūsų pranešėjų ir esame pasirengę užduoti jiems klausimus. Pone Sipil, pirmoji klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė, turint galvoje spaudžiantį laiką susitelksiu ties porą aspektų. Pirmiausia, tai, apie ką kalbėjo ponė Krus, dėl JAV paklausimų, kai pagrindo nepakanka ir priežastys ar mm, tai užklasi neaiškios, net nenoriu kelti klausimo dėl to, ar net nėra realių įtariamųjų, ar tiesiog JAV tingi, nenori suformuluoti e, tinkamai užklausimų darant pirmą prielaidą, tikriausiai būtų galima sakyti, kad to sustarimo tada apskritai nereikia. Antra vertus, tai būtų lik ir sustarimo pažeidimas, kadangi ten aiškiai pasakyta, kad JAV savo paklausimus turėtų formuluoti kiek įmanoma glaučiau ir konkrečiau. Taigi būtų svarbu išsiaiškinti, ar yra daroma kas nors, kad ateityje tos užklausos būtų tinkamiau formuluojamos. Bet taip pat noriu um, ir pasveikinti komisiją ir JAV dėl to, kad ir vienai, ir kitai e, pusiai pakako poros metų, kad sutiktų su tą mintimi, jog vieno e, pareigūno e, atitinkamoje JAF ministerijoje nepakanka, norint užtikrinti visus šios aspektus, taigi džiugu, kad dabar bus ir antras postas įsteigtas. Ačiū. Ponas Fos. Ačiū. Kiek suprantu, iš pasisakymų galima sakyti, kad padėtis gerėja, remiantis JSB mm, pirmosios dalies pasiūlymais. E, tai džiugu pastebėti. Džiugu, kad e, buvo viskas atitinkamai gyvendinta ir kad yra dalyvaujama įvairiose procedūrose. Taip pat manau, kad dėl mūsų sustarimo, dėl um, jo būtent galima apskritai keistis duomenimis pagal TFTP programą, kadangi matyti, kad abi pusės rūpinasi tuo, kad būtų tinkamai gyvendintos visos nuostatos. Kuomet lankėmės e, finansų ministerijoje, ja, um, kėlėme klausimus taip pat ir dėl um, um, Breiviko atvejo, dėl e, išpolių Tulūzoje ir e, šnekėjomės apie tai, kaip tai, ta informacija pastarnavo tyrimui. Man atrodo, kad čia šiek tiek tikrumo irgi sugeneruojama, nors be abejo yra ir kai kurių opių aspektų, galvojant apie duomenų perdavimą. Visada reikia kelti klausimą dėl lūkesčių susijusių su gera domenų apsauga ar pakankama domenų apsauga ir dėl saugumo padėties, nes norisi, kad ir saugumas būtų užtikrintas. Tad klausimas būtų gal poniai Krus. Man atrodo, kad Europolas eina tinkamu keliu. Matyti, kad situacija gerėja ir yra pasiryžimo vykdyti ir kitas, dar geresnės priemonės. Taigi situacija atrodytų patenkinama, bet visą laiką ją reikia vertinti, aišku, ir orientuojantis į ateities lūkesčius, pavyzdžiui, geresnį skaidrumą užtikrinimą. Bet manau, kad TFTP programos įgyvendinimas vyksta tinkamai mes darome pažangą. Tiek dėl to, kas pasakytina apie saugumo padėtį, tiek apie duomenų apsaugos užtikrinimą. Pone Infeld, ačiū pone pirmininkė. Kelis klausimus turėsiu ir atleiskit, kad esu kiek užkimusi. Pirmiausiai, poro pastabų dėl pačios procedūros. Šiandieną čia vykdau savo pareigą kaip Europos parlamento narė. E, norėčiau vykdyti savo kontrolės įgaliojimus, o ne klausyti virš pusvalandžio trukmės e, prezentacijų ir paskui nebeturėti galimybės užduoti jokių klausimų. Taigi primiktinai reikalauju, kad ateityje būtų numatyta tinkamai mums galimybė daryti tą, ką mes čia ir turime daryti - užduoti klausimus ponai Veinraitui e, ir taip pat kitiems. Toliau, man kyla klausimas, kokiu pagrindu apskritai vykdyti tą kontrolę, jeigu neturime prieigos prie ataskaitų įvairių rengiamų. Ir e, ypač jeigu rengėjai tų ataskaitų net e, neprieštarauja tam, kad jos būtų paskelbtos. Aš kaip privatus asmuo e, netgi irgi norėčiau paprašyti prieigos prie šių dokumentų ir netgi kreipčiausi į teismą, jeigu man nebūtų leista susipažinti su tais dokumentais. Todėl, kad kai yra masiškai perdodami duomenys į kitas šalis apie mūsų piliečius, turiu paklausti, ponė, ponė, ponė Veindrai, tai kas yra daroma su, tomis, su tais duomenimis, kas su jais toliau nutinka. Ir nemanau, kad turime prašyti JAV leidimo taikyti savo pačių numatytus skaidrumo standartus. Nes tada mes priklausome nuo trečiosios šalies, uh, um, spręsdami klausimą, ar galime turėti prieigą prie atitinkamo dokumento ar ne. Taigi man tas tikrai labai kelia nerimo. Dėl išvadų pateiktų ataskaitoje. Ponas Veinraitas apžvelgė daugelį aspektų mm, tos ataskaitos, bet išvada iš tikrųjų pagrindinė yra tik viena, kurioje pasakyta, kad tai, kaip yra vykdomas TFSP susitarimas, rodo, kad e, nebūtinai yra laikomasi visų saugiklių numatytų pagal ketvirtą straipsnį. Tai yra nepaisant susitarimo, kurio buvo siekiama apriboti duomenų kiekį perdodama, dabar yra perdodami vos ne visi duomenys. Tai kam tas susitarimas tada apskritai? Gal tada sunaikinkime jį, atsisakykime jo ir tiesiog imkime perdavinėti tuos duomenis. Lengva ranka. Kitas Mm, klausimas ar pastaba komisijos adresu. Aš balsavau už tą sustarimą labai nenoriai. Ir e, balsavau už dėl vienos priežasties. Dėl to, kad Europos komisija žadėjo, kad per metų laikotarpį um, bus e, numatytos atitinkamos nuostatos dėl duomenų um, tvarkymo sistemos ES. Taigi, kur ta sistema? Tai, ką jūs pasiūlyte, yra iš tikrųjų Europinė TFSP sistema, kuri netgi dar daugiau numato negu kad JAV mm, sistemos variantas. Na ir dar vienas klausimas dėl kai kurių detalių. Man čia krito į akį teksto vieta apie tyrimą, apie metodus, naudoja, kuriais naudojamas apdorojant duomenis pagal šį sustarimą penkto straipsnio trečioji dalis sustarime aiškiai numato, kad nebus. Nebus siekiama tikslingai gauti duomenų. Buvo tikrai e, užtikrinta mums tai ateityje. Ir dabar štai skaitau, kad e, metodas, kurio naudojamasi, yra dar agresyvesnis negu kad tikslingas bandymas gauti duomenis. Tai kas tuomet tai yra ir, ir kodėl to neminime e, susitarime? Nes tuomet apskritai nebetenka galios visos nuostatos dėl duomenų apsaugos. E, socialinių tinklų analizė irgi keistai skamba. Daug mm, kiti dalykai minimi. Bet, manau, išvadą galime padaryti vieną. Mes pasirašėme sustarimą, kuris praktiškai yra niekinis, netaikomas, mes nesame informuojami tinkamai, sustarimas yra blogai gyvendinamas ir negauname prieigos prie ataskaitos apie tai, kaip yra gyvendinamas sustarimas. Man atrodo, čia didžiulių problemų turime. Now, uh... Ačiū, Albrechtas. Ačiū Norėčiau pritarti Sofijai Intveld ir galvoju, kodėl kitų frakcijų reakcija buvo tokia atsargi. Galim pažiūrėti, kas mums pateikta, tai ne ataskaita, o pareiškimas visuomeniai. Ir ten parašyta, kad neįmanoma gyvendinti visų ketvirtame straipsnėje numatytų apsaugos priemonių. Bet mes kaip parlamentas prašėme to ir, ir būtent e, balsavome iš pradžių prieš tokį formulavimą. O toliau parašyta, kad e, Europolas nežino, kiek konkrečiai duomenų perdodama ir gauna maždaug vieną užklausą per mėnesį ir taip toliau. Aš dabar skaitau tiesiog tekstą. Tai reiškia, kad e, pagal tai, kaip e, dabar įgyvendinama susitarima, duomenys teikiami nuolat. Ko mes prašome? Mes prašome, kad būtų ribojamas perdodamų duomenų kiekis. O koks yra rezultatas? Kaip sakė Sofi, perdodamas tas pats kiekis duomenų. Tai šitas susitarimas yra tikrai ne tai, ko mes norėjome. Ir pirmininkė, aš noriu pasinaudoti progą ir pasisakyti. Tai labai svarbu Šitos diskusijos pakrypo niekur. Dabar mes čia sėdim, sakom, viskas e, yra kaip yra, nieko nebepakeisim. Ne. Mes tikrai norim, kad sumažėtų tas duomenų kiekis. Ir čia parašyta, kad susitarimas yra naudingas vienu požiūriu. Jeigu tik vienu požiūriu, tai ar iš tikrųjų reikia to susitarimo, galvojant apie proporcingumo principą, pagrindinių teisių laikymosi požiūrį. Jeigu iš tikrųjų taip pažeidžiama visų Europos piliečių teisė į privatumą, tai ar reikia to susitarimo? Tai visai ne tai, ko mes norėjome. Aš manau, kad visi parlamento kelti reikalavimai susiję su susitarimu, su balsavimu už šį susitarimą, nebuvo patenkinti po dviejų metų ir dabar mes jau turime galvoti, kokios yra pasiekmes. Mes nenorime, kad praktikoje viskas būtų taip, kad yra patvirtinti saugikliai, kurie neveikia, ir neveikia pati TFSP sistema, ši sistema iš esmės netitinka Europos konstitucinės teisės. Jūs tai žinote, mes esam parlamentas ir mes turime nagrinėti šį klausimą ir mes turime užtikrinti atitikimą. Ir jau jeigu mes ES lygmenių turime atitinkamas su mm, pagrindinėmis teisėmis susijusios nuostatas, tai turim iš tikrųjų mm, spręsti šios klausimus. Pana Matiju, jau ką tik kalbės kolega, tiksliau aš labiau kitokios nuomonės, nei ką tik kalbės kolega, aš esu e, patenkinti to, kaip Europolas laikosi šio susitarimo, kuris buvo patvirtintas didelę e, balsų persvarą parlamente, daugiau nei 440 balsų. Kol kas šis susitarimas taikomas tik, du, tik dviejus metus. Mm yra nustatytos atinkamos tarnybos, kurios vykdo šio sustarimo gyvendinimo priežiūrą. Ir tikrai labai nedėlis skaičius pareigūnų tiek iš JAV, tiek iš ES pusės e, turi galimybę tiesiogiai dalyvauti sustarimo gyvendinime. Manau, kad esu patenkinta Antrosios e, kontrolės išvadomis galime teikti, kad sustarimas įgyvendinamas tinkamai. Manau, kad negalime, negalime kaltinti Europolo dėl to, kad jis įgyvendino susitarimą, kuris buvo pasirašytas po to, kai parlamente buvo patvirtintas atitinkamas pranešimas. Be to noriu Jums pranešti, kad kontrolės institucijos atliko savo priežiūros darbą ir ES komisija yra patenkinta patikros rezultatais. Leiskime Europ Europolui dar kelis mėnesius e, toliau, toliau tęsti savo darbą ir visi būsime patenkinti. Daug buvo kalbama apie asmens duomenų apsaugą, duomenų teisę, tačiau niekas nekalbėjo apie saugumą, kovą su terorizmu. Man nerima kelia Europos piliečių e, saugumo padėtis ir kova su terorizmu. Pana Fos suteikė jūs. Dar vieną minutę norite klausti. Norėjau trumpai atsakyti Sofijai arba replikuoti. Žinoma, nežinau, ar galima viešai skelbti ataskaitas ar ne. Tik tai E, noriu priminti, kad kalbame apie saugumo klausimus ir net nacionalinių parlamentų nariai nesu visais duomenimis gali susipažinti su e, konfidencialia informacija, susipažįsta tik nedidelė parlamentarų dalis, galbūt ir mes galėtume tokią praktiką taikyti, aišku, visą tai yra sudėtinga, tu teisi, tačiau mes tikrai e, negalime, jeigu mūsų partneriai sako, kad informacija pas juos yra įslaptinta, reikalauti, kad informacija mums būtų suteikiama ir galėtume jį naudotis dėl to, kad pas mus kiti standartai galioja. Žinoma, ta padėtis mums nėra priimtina, tačiau nacionaliniuose parlamentuose esame tos pačios praktikos siekiant užkirsti kelią horizontaliai diskusijai tarp mūsų pačių ir panas Bryvė turi spėti į traukinį. Aš Prašau Sofiją taip pat trumpai atsakyti. Pirmiausia, jeigu nacionaliniu lygmeniu ne viską galima automatiškai skelbti konfidencialią informaciją, tai turi būti pagrįsta. E, o čia dabar žmonės parengia ataskaitą, sako, kad ji nėra slapta. Tai čia nėra kažkokios, e, mes neklausime operatyvinės informacijos, mes e, prašome, kad būtų pateikta įgyvendinimo ataskaita susijusių su tuo e, sustarimu, e, už kurį mes balsavome. Ir tai ne visi. Aš norėčiau iš tikrųjų pamatyti visą pilną ataskaitą tam, kad galėčiau atlikti e, atitinkamą patikrinimą. Nes aš balsavau už šį tarptautinį susitarimą, tai kaip aš galiu balsuoti už tarptautinius susitarimus, jeigu po to, būdama parlamento nare, aš negaliu patikrinti, kaip jie įgyvendinami. Tai iš tikrųjų. Mes gavome tik tokį tekstą, kuriame parašyta, kad susitarimas yra nieko vertas, nes visi duomenys perduodami, jūs turėtumėte būti susirūpinęs, kaip uh, parlamento narys, ponė Matiju, atsakysiu taip, visiems mums rūpė saugumas, tačiau blogas susitarimas, kuris blogai įgyvendinamas, neužtikrina saugumo. Aš noriu gero susitarimo ir kad jis būtų tinkamai įgyvendinamas. O čia parašyta, kad apskritai nėra jokių apribojimų perdodant duomenys. Ir visi minėjo Tulūzos įvykius. Aš noriu mm, pasakyti, kad tas jaunasis žudikas jau buvo slaptų, e, specialių tarnybų, e, slaptųjų tarnybų akiratėje ir vis tiek gebėjo įvykdyti savo nusikaltimą. Tai aš kaip parlamento narė noriu, kad man būtų paaiškinta, kodėl manęs nuolat prašoma, kad aš sutikčiau, kad būtų masiškai renkami e, asmeniniai duomenys ir vis tiek neužtikrinamas saugumas. Ačiū. Prašome dabar išklausysime atsakymų ir reakcijus į tos klausimus ir pastabas, kurios buvo išsakytas. Pirmiausia, ponas Prybė. Ačiū. Mano traukinys išvažiuoja po 42 minučių. Aš noriu dar kartą pasakyti, kad mes tikrai įsigilinsime į antroje per antrąjį patikrinimą, kaip šis susitarimas įgyvendinamas. Ir e, tikrai ne mūsų stilius nuolaidžiauti amerikiečiams, mes tikrai į viską kruopšiai gilinsimės. Ir pirmojo patikrinimo atveju matėme, kad mūsų kritinės pastabos e, lėmė tam tikrus pakeitimus ir patobulinimus. Ir Taip pat e, noriu paminėti ir Junktinės priežiūros institucijos e, patikrinimo procesą. Ketvirtasis straipsnis dabar yra, aišku, suformuluotas taip, kaip yra, kelia diskusijų ir neiškumų ir nuolat e, diskutuojame su Junktinėmis valstijomis kaip šis straipsnis turėtų būti aiškinamas ir įgyvendinamas. Taigi diskusijos e, tęsiamos ir aš tikiu, kad rezultatai bus e, palankus. Ačiū poniai Sipil už jos teigiamas pastabas ir mes, aišku, atsižvelgsime į jūsų pastabas. Mes, e, aišku, visi žinome, kad dabar trūksta darbuotojų ir būtų sunku nusiųsti vieną pareigūną, kad jis nuolat dirbtų Vašingtonė. Ir mums bus sunku įtikinti amerikiečius pritarti visiems mūsų pasiūlymams, nes jie neprivalo to daryti. Aš nenoriu žadėti per daug, Bet mes rudenį grįšime prie Europinės sistemos pasiūlymo. Nežinau, ar komisija yra pateikusi pasiūlymą dėl Europinės TFSP sistemos. Mes kalbėsime apie tai rudenį ir tada pateiksime daug informacijos. Pone Krus, rodus Jums. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems už klausimus ir pastabas. antrasis patikrinimas ir jo ataskaita vertina tai kaip įgyvendinamas sustarimas ir nors balsuo dėl sustarimo parlamentas JSB buvo pavesta ta užduotis ir to straipsnio antroje dalyje yra numatytos nuostatos, kaip turėtų vykti duomenų perdavimas JAV. JSB ir Europolas turi įvertinti Europolo čia, Europolui čia tenkantį vaidmenį. Ketvirtas straipsnio antros dalies A punkte rašoma, kad paraiška jav turi būti teikiama kiek įmanoma klausiau, konkrečiau suformuluota. Turi būti aiškus pagrindas surinkti tos duomenis, Turime žinoti, kokie tai yra duomenys, kurių pageidaujama. Ir taip pat užklausimas turi būti suformuoluotas taip, kad juo būtų prašoma tik minimalaus reikalingo kiekio duomenų. Taigi mes ataskaitoje ir teigiame, kad kol kas viskas vyksta gan neaiškiai. Um, prašoma nemažai duomenų ir kartais netgi už visus metus. Galbūt dabar problemų dėl to laikotarpio nekyla tiek daug, bet vis dėlto mes savo pozicijos ir toliau laikomės, kad užklausimai formuluojami tikrai ne taip konkrečiai, kaip norėtumėm ir prašoma labai daug duomenų kategorijų nepaisama to minimalaus slengščio reikalavimo. Bendradarbiavimas su Europolu toliau vyksta. Bandome išsiaiškinti, kaip būtų galima pasiekti, kad būtų laikomasi visų kriterijų, kad Europolas galėtų veiksmingai užtikrinti parlamento patvirtintą sustarimą pagal ketvirtą straipsnį. Ačiū. Ačiū ir dabar žodis ponui Veinraitui. Ačiū. Man atrodo, jau vien ši diskusija parodė, kiek skirtingų požiūrių egzistuoja dėl šios svarbaus susitarimo, ypač dėl to, kas pasakytina apie ketvirto straipsnio nuostatų įgyvendinimą. Tikriausiai šimtas skirtingų versijų yra jau yra vienur ar kitur pateikta dėl to, kaip aiškinti tas nuostatas. Ir iš tikrųjų sunki užduotis tenka mums e, įgyvendinti tas nuostatas. Mes remiamės e, sustarimo šalių pozicijomis, ES komisijos ir JAV pozicijomis. Ir ypač taip pat vertiname ir praktinio pobūdžio rekomendacijas, kurias teikė TSB turime rasti kokį nors būdą, kaip aiškinti tas nuostatas. Ir man atrodo, kad saugiklių, saugikliai veikia, mes laikomės reikiamų standartų, organizuojame įvairius seminarus su JAF atstovais ir JSB atstovais yra galimybė diskutuoti, aptarti praktiškai iškilančias problemas ir ką reiškia rimtas pagrindas rinkti duomenis ar būtinybė rinkti duomenis mes tikrai aptarėme visus būdus, kaip patobulinti šio straipsnio nuostatų taikymą ir aiškinti jį taip, e, kaip reikėtų. Dėl slaptos ataskaitos EU Secret yra jos statusas. Um, man atrodo, kad jeigu JSB mano, kad taip yra, tuomet tinkamas statusas dokumento pasirinktas. Ir nemanau, kad mes kaip nors pažeidžiame taisyklės, atsižvelgdami į konfidencialumo reikalavimus ir neskeldami e, visų dokumentų iš eilės. Norime, kad tinkama būtų rasta pusiausvėra tarp visuomenės, visuomenės intereso ir taip pat saugumo aspektų. Taigi viską darome e, labai kruopšiai, atidžiai ir stengiamės laikytis visų reikalavimų. Dėkoju. Ačiū ponui Veinraitui, poniai Netfeld. Man būtų labai įdomu išgirsti detalesnį pono Veinraito atsakymą į mano keltus klausimus, ypatingai, pavyzdžiui, dėl to straipsnio, kurį minėjau konkrečiai ataskaitoje pasakyta, kad neribotai yra perdodami duomenys. Vadinasi, tai iš esmės reiškia, kad neturi prasmės apskritai visas sustarimas. Man tai kelia labai didelį nerimą. Todėl norėčiau išgirsti, kas yra daroma, kad būtų um, geriau įgyvendinamas sustarimas. Ir noriu sužinoti apie um, aiškius rezultatus, aiškias išvadas. Ką Europolas gali tuo klausimu pasakyti? Taip, Dabar turėtumėm suteikti galimybę panu Veinaitui atsakyti, nors e, reikia turėti galvoje, kad e, mūsų laukia ir kitas darbo tvarkės klausimas ir jau vėluojame, bet e, klausimas užduotas yra svarbus, dėl to sureaguokite. Yra kai kurių reikšmingų apribojimų numatytų duomenų perdavimui. Hmm. Paskiri duomenys, pavyzdžiui, nėra perduodami. Taip pat atsižvelgiama į e, geografinį aspektą. Tikrai ne visi iš eilės duomenys yra siunčiami. Ir tik gana maža procentinė dalis, nepamenu tiksliai, bet iki 20 procentų um, informacijos apima visus tipus, kurio, kurie čia minimi. Ir tai jau iliustruoja uh, kad yra tų ribojančių aspektų, kurių laikomasi pagal šį sustarimą. Kągi, tai tiek, apsikeitėme nuomonėmis, manau galime tai taip pavadinti, tai kas įvyko. Ačiū visiems dalyviams, ačiū už pasisakymus, ačiū komisijos atstovams, ponas Prybėmis jau paliko, ačiū ponui Šiferiui, kuris regis yra salėje, ačiū poniai Krus, ponui Veinraitui. Sėkmės jums ir dabar pereiname prie kito svarbaus darbo tvarkės punkto. Jis gal kiek susijęs su dabar ką tik aptartuoju 19 klausimas. Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse. Tolesni veiksmai po apie laikinojo komiteto tariamam CŽV vykdytam kalinių gabenimui ir neteisėtam kalinimui Europos šalyse tirti ataskaitos. Pranešėja ponė Flotko. So please, if I may have your attention. Taigi prašau visų dėmesio. Kas nori palikti salę, prašom daryti tai kiek įmanoma tyliau, kad galėtumėm tęsti darbą. Kiek įmanoma greičiau. Kuo greičiau, tuo geriau. Nevilkinkime papildomai laiko. Kaip neretai būna Libė komitete. prašyčiau. Prašau visų dėmesio. Svarstysime pakeitimus pranešimo projektui pateiktus. Pranešėja ponė Flot. Dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo. Lybė komitetas yra atsakingas Gegužės 8 dieną vyko pristatymas pranešimo projekto, mes bendradarbiavome ir su AFET komitetu pagal 50 straipsnį. Ir Liepos 9 ir 10 dienomis balsuosime Libė komitete dėl pranešimo projekto. O AFET komitete nuomonė bus tvirtinama ne bar, ne birželio 25, o dabar jau Liepos 5 dieną tokia naujausia informacija. Ir pirmiausia, suteiksime žodį poniai Flotko. Bet prieš pradedant diskusiją dėl pakeitimų aš pats norėčiau pasidalyti preliminariomis pastabomis dėl delegacijos vizito į Vilnių balandžio 25-27 dienomis šių metų Aš pats vadovavau tai delegacijai, joje dalyvavo ponė Mišel Strifler, ponė Tanja Fajon, ponė Ellen Flotre, ponė Sara Latford ir ponė Ana Gomes. Ir dėl nenumatytų aplinkybių. Mm. Aš vis dėlto negalėjau vadovauti delegacijos vizitui, tą perėmė ponia Flotre. Ir vizito tikslas buvo aiškintis tolimesnės detalės dėl tariamo kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Lietuvoje, dėl to, kaip vyksta tyrimas šalyje šiuo klausimu ir kokią pagalbą ES gali teikti. Tokiu klausimu vykome į Antavilius. Ten vyko svarbi delegacijos vizito dalis. Susitikome su generalinės prokuratūros atstovais, žmogaus teisų instituto atstovais, prezidento, prezidentės atstovais ir su nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu Seime. Taip pat matėmės su ponu Algimantu Klijunko, kuris buvo iki 2010 metų e, tyrimų vadovaujantis prokuroras Europos parlamento delegacija įvertina Lietuvos valdžios institucijų pastangas bendradarbiauti, atsakyti į parlamento narių klausimus. Pripažįstame pasirengimą aiškintis aplinkybės ir vykdyti teisminį tyrimą ir taip pat ir Lietuvos prezidentė asmeniškai rodė pasirengimą diskutuoti tais klausimais. Deja, dėl kai kurio aplinkybių buvo sustabdytas tyrimas. Nors nebuvo įrodymų, kad tikrai niekas nebuvo kalinamas. Um, slaptosios tarnybos. Čia taip pat suvaidino vaidmenį. E, buvo vykdomi nekomerciniai skrydžiai, siekiant pergabinti kalinius. Dabar yra siekiama apskūsti sprendimą ir vėl pradėti tyrimą. Generalinė prokuratūra ir civilinės aviacijos tarnyba turėtų atsakyti į klausimus kilančius tyrimo metu. Mes išsintėme laišką birželio 12 dieną prokuratūrą ir parengsime per Liepos mėnesį ir savo vizito ataskaitą. Dabar kviečiu ponę Fliotrą. pasisakyti ir ji galės plačiau papasakoti apie vizitą. Įsijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pamėginau įtraukti mūsų vizito išvadas į savo teikimus pakeitimus šiam pranešimui. Taip pat e, pranešiau kolegoms, kad e, tas laiškas, kurį komiteto pirmininkas ir aš išsintėme Lietuvos generaliniam prokurorui, e, taip pat gali būti jums pateiktas gavus e, atitinkamą prašymą raštu, nes tai e, pakankamai nevieša informacija. Aš kol kas tokių prašymų negavome, tačiau kai kam, galbūt šešėliams pranešėjams, e, tas, la, tas laiškas būtų paskata įtraukti į pranešimą papildomų dalių nepaisant Lietuvoje vykdyto tyrimo, nebuvo atsakyta į visus e, iškilusius klausimus. Remiantis civilinės aviacijos tarnybos ir kitų tarnybų pateiktą informaciją, manome, kad e, esama rimtų priežasčių atnaujinti pirminį tyrimą, ir Lietuvos institucijos e, patvirtino savo pasirengimą imtis visų įmanomų veiksmų. Galiu tik patvirtinti, kad mūsų vizitas Lietuva buvo labai naudingas, rengiant galutinės išvadas ir rengiant šį pranešimą, bei taip pat e, rengiant mano uh, teikiamus pataisus, grįžtant prie pakeitimų, jų yra iš viso 43, turiu pripažinti, kad 22 parengė pranešėją ir tie 22 pranešėjos pakeitimai susijęs su uh, aplinkybėmis, kurias jau minėjau, gavus uh, naujos informacijos apie atitinkamus skrydžius uh, tą informaciją mums perdavė Europos oro erdvės kontrolės tarnybos ir ta informacija apie skrydžius yra susijusi su Lietuva ir Rumunija. Taip pat e, dalis e, su pakeitimu susijusios informacijos sėtina su mano apsilankimu Lenkijoje ir sustikimu su generalinio prokuroro tarnybomis bei kiti pakeitimai sėtini su naujausia informacija dėl Rumunijos. Nemažai kolegų pateikė pakeitimus, kurie mano nuomonė labai naudingi. Ir e, tikrai galėsime bandyti ieškoti, tartis dėl kompromisų, nes daug pakeitimų yra panašus. E, pakeitimuose, pavyzdžiui, minimos sąsajos tarp būtinybės kovoti su terorizmu ir užtikrinti tarptautinės teisės žmogaus teisų apsaugą bei užtikrinti saugumą ir žvalgybos tarnybų veiklos kontrolę visais lygmenimis, ypatingai parlamentinę kontrolę. Keli pakeitimai yra pateikti šią temą ir aš manau, kad galėsime parengti atitinkamą kompromisinį pakeitimą pakankamai lengvai. Taip pat keliose pakeitimuose minimas piktnaudžiavimas e, valstybinės svarbos informacijos slaptumu, trukdant atlikti tyrimus dėl žmogaus teisų pažeidimų. Kalbama apie škardimo priemonės, kurios siūlomos ateičiai ir taip toliau ir panašiai. Taigi visi e, ties skaitlingi pranešimai, kurie yra bendro pobūdžio, kuriuose kalbama apie kovą su terorizmu ir apie žmogaus teisės. Manau, kad jais remdamėsi galėsime parengti nemažai kompromisinių pakeitimų, kurie bus naudingi bendram pranešimo tekstui. Siūlyčiau jums uh, vadovautis būtent uh, tokiu požiūriu e, ir e, visi įvykiai susiję su praeitimi bus paminėti konstatuojimuose dalise pakankamai išsamei, o įvykiai susiję su dabartimi, politinės svarbos momentai ir aspektai apie juos bus kalbama e, rekomendacijose kuriuose bus vertinama dabartinė padėtis ir teikiami pasiūlymai ateičiai. Žinoma, viskas bus grindžiama atsakomybės ir valstybių narių prisimtų įsipareigojimų bei tarptautinės teisės principų taikymų. Taip pat mes remiamės vienodo visų valstybių traktavimo nuostata. Galbūt galima būtų teikti, kad apie, apie tai neminima nieko pranešime, e, tačiau tam reikėtų visose 27 valstybėse narėse analizuoti padėtį. Šiuo metu daugiausiai diskutuojame apie slaptas įkalinimo įstaigas veikusios tariamai kai kuriuose valstybėse narėse ir būtent uh, šiuo atžvilgiu svarbu nagrinėti svarstamą klausimą, būtent nustatant sąsajas tarp vykusių skrydžių ir galimybės e, perduoti permė gabentus asmenis e, į slaptas įkalinimo įstaigas ir juos, e, ir juos tose įstaigose įkalinti dėl Rumunijos. Ypatingų išvadų nėra. Pagrindinės išvados yra tokios atlikus tyrimo šalies viduje, kad e, nebuvo jokių kalimo įstaigų tyrimo metu nieko nenustatyta. Tai yra beveik oficiali šiuo metu galiojanti pozicija Manau, kad Rumunijos atveju reikia paminėti ne tik atskirius įvykius, tačiau taip pat nereikėtų e, bandyti kažkaip užtušuoti iki šiol e, vykdyto tyrimo rezultatų. Manau, kad Rumunija yra pakankamai pagrindo pradėti naują tyrimą siekiant taip pat e, mūsų partnerių Rumunijoje atitinkamai gerą vardą išlaikyti. Kompromisinių pakeitimų pasiūlymai bus pateikti kitą savaitę. Pirmoje dalyje mes, e, manau, parengsime kompromisinio pakeitimo pasiūlymą, e, remdamėsi ponios Šifler, kitų kolegų teiktais pakeitimais e, dėl valstybių narių prisimtų įsipareigojimų laikymosi arba, arba tinkamo įsipareigojimų gyvendinimo. Manau, kad galėtume susitarti dėl e, formuluotės, kuri būtų priimtina visiems e, kolegoms, kurie pateikė atitinkamą, atitinkamus pakeitimus pirmai daliai. Dėl antrosios dalies, manau, siūlyčiau ponė Šrifler savo 67 pakeitimą laikyti papildančių. Ten kalbama apie kliūtis darytas e, vykdant tyrimą ir apie tai, kad e, būtent dėl šių kliūčių pablogėjo tarpusavio pasitikėjimas e, valstybių, valstybių narių atitinkamomis institucijomis dėl e, pagrindinių žmogaus teisų apsaugos penktoji dalis. Joje kalbama apie tai, kad vykdant tyrimą reikėtų labiau pasidomėti apie slaptomis įkalinimo vietomis ir juose laikytais e, suimtaisiais kaliniais žmogaus teisų apsaugos tarnybos e, vykdo atitinkamus tyrimus. Aš manau, kad e, praneš pakeitimą nuo 82 iki 84, panas Flotri ir kitų. Taip pat galėtų būti geras pagrindas bendram kompromisiniam pakeitimui. Šeštoji dalis, joje kalbama apie Rumuniją, jau truputį minėjau Rumunijos atvejį. Siūlyčiau poniai Šrif Šrifler, kuri pasiūlė e, įtraukti nuorodą apie vykdomą tyrimą, perkelti tą nuorodą konstatuojamą į dalį. Ir šioje dalyje daugiausiai susitelkti ties raginimu valdžios institucijoms pradėti nepriklausomą tyrimą, atsižvelgiant į naują informaciją gautą apie skrydžius tarp Rumunijos ir Lietuvos. Kaip minėjau šešiems pranešėjams, būtent šią temą yra gauta papildoma informacija e, e, ir ji yra patalpinta į pirmininko laišką. Dėl Lietuvos ponios Veržyje ir Šrifler pateikė tris pakeitimus 99, e, 100, 101, 101 pakeitime kalbama e, apie JAV poziciją, kuri grindžiama to, jog nebuvo pažeistas valstybinarių suverenumas ir e, tai taikoma, tas teiginys taikomas tiek Lietuvai, tiek visoms kitoms valstybėms. Narėms čia turime omenyje ponios Kondolysos Rais pareiškimas, jis buvo bendro pobūdžio, nebuvo taik, kitas Lietuvai vien tik tai. Kalbant apie kompromisinį pakeitimą dešimtai daliai dėl galimybės gauti informaciją, ten kalbam apie tai, kad valstybės narės netiksliai sureagavo ar atsakė į gautus paklausimus, nepaviešino tam tikros informacijos apie slaptuosius skrydžius, kurias vykdė CŽV. Gavau įvairių pasiūlymų, kuriuose minim, minimos įvairios valstybės narės dėl mūsų svarstamų valstybių. Galbūt galėtume čia pagrindų laikyti pono Kailio pakeitimą ir juo remdamėsi parengti atitinkamą kompromisinę pataisą ta pranešimo dalis, kurioje kalbama apie politinės iniciatyvas, kurių turėtų imtis taryba, komisija ir mūsų institucija, rengintis reguliariems susitikimams tarp <clears throat> Europos parlamento, nacionalinių parlamentų narių siekiant nustatyti atitinkamus mechanizmus, kurios pastelkus būtų galima kontroliuoti žvalgybų tarnybų ir slaptųjų tarnybų veiklą dėl tarybos buvo pateikta visa pakeitimų serija, jose e, siūloma, siūlomi atitinkami veiksmai, kurių turėtų imtis taryba, pavyzdžiui, raginimas atsiprašyti tam tikroms valstybėms narėms arba kiti veiksmai, galbūt nereikėtų raginti atsiprašyti reikėtų atsisakyti tokių raginimų, bet kokiu atveju taryba tam tikrą vienokią ir kitokią formą pripažino, kad narės, valstybės narės šiuose veiksmuose dalyvausi ir kad jie galbūt buvo ne visiškai teisėti, taigi būtų galima čia taip pat e, parengti kompromisinį pakeitimą, nepamenu. Uh, kas buvo pakeitimo autoriai, ponios Šrifler ir Veržyje, dėl 11 dalies. Visų 143 pakeitimų aš tikrai negaliu išnagrinėti ir dabar jums pristatyti, tačiau dar buvo keli pakeitimai susijęs su skrydžių ir lėktuvų patikromis bei kontrole. Dabar iškeltas Čikagos konvencijos peržiūros klausimas, ponė Gomes ir ponas Koelio pateikė atitinkamus pakeitimus, galbūt juos galima būtų tarpusės suderinti pateikiant pakankamai rimtą pasiūlymą ir susijant jį su žmogaus teisų apsaugai kovas su terorizmu. Pažiūrėsime, kaip bus galima įtraukti šios pasiūlymus į pranešimą. Tiek būtų pakeitimo pristatymo apsvarstymo. Kitą savaitę pristatysiu savo pasiūlymus dėl kompromisinių pakeitimų per šešėlinių pranešėjų susitikimą. Galėsime juos dar visame apsvarstyti ir manau, kad e, pakeitimų teikimo terminas baigėsi. E, tiksliau, kitas jų svarstymas bus Liepos 5 dieną. Jeigu ko nors nepaminėjau, tai tikrai esu pasirengusi išklausyti jūsų klausimų ir grįžti dar prie kitų aspektų. Ačiū uždėmesi, ačiū ponė Flotra už šio pranešimo pristatymą, ataskaitą po mūsų apsilankimo Lietuvoje. Dabar pradėsime diskusijas. Pirmasis kalbės ponas Ensiu. Ačiū. Mane iš esmės e, tenkina tai, ką išgirdau. Dėkuoju poniai Flotru už e, pristatytą pranešimą. Aš tikiuosi, kad jie atsižvelgs ir į mūsų pasiūlytus pakeitimus. Galbūt įtrauksiu juos į kompromisinius pakeitimus. Aš e, norėčiau pristatyti savo pakeitimus ir paaiškinti, kodėl aš juos pateikiau. Mano tikslas buvo labiau susijęti šį tekstą su realybė ir mažiau vadovautis tokiais nepagristais kaltinimais, kurie negali būti įrodyti. Nors mes kalbame apie potencialiai labai rimtus nusikaltimus, tačiau negalime teikti kaltinimų neturėdami galimybių įrodyti. Būtų labai neatsakinga iš Europos parlamento pusės apkaltinti valstybės narės tokiais nusikaltimais ir pažeidimais remiantis laikraščių straipsniais ar prielaidomis. Taigi savo pakeitimų pasiūlymuose Aš ir bandžiau parodyti, kad yra skirtumas tarp to, kaip valstybės narės pačios elgėsi nagrinėjančios įvykius. Kai kuriuose valstybėse narėse buvo įsteigti nacionaliniai komitetai, kurie nagrinėjo šiuos įtarimus, kitos visiškai nebendradarbiavo. Aš noriu paminėti Rumuniją. Čia vyko 2008-aisiais parlamentinis tyrimas. Deja, pranešimo projekte visiškai tai neminima. Aš manau, kad nacionaliniai parlamentai tiek pat svarbus ir patikimi kaip ir Europos parlamentas. Be abejo, jeigu būtų konkrečių kaltinimų, kad valdžios institucijos dalyvavo pažeidžiant žmogaus teisės, tai turi būti atliekami labai rimti tyrimai vadovaujantis ir nacionaliniais, ir tarptautiniais įstatymais. O mes, kaip piliečių atstovai, negalime pakeisti valdžios institucijų, o tiesiog turime priversti valdžios institucijas atlikti jų funkcijas tinkamai. Ačiū, ponas Enčiu, dabar ponė Intveld. Ačiū, pirmininkė. Aš toliau kimstu. Pirmiausia, norėčiau labai trumpai atsakyti, ką tik kalbėjusim kolegai. Aš Turiu pasakyti, kad buvo pateikta daug pakeitimų ir aš ne siūlysiu pritarti Rumunijos pakeitimams dėl Rumunijos. Mes kalbame apie labai rimtus kaltinimus ir jie buvo ne tik spaudoje ar žiniasklaidoje, mes labai daug metų jau sekame E, šią situaciją, šios kaltinimus, jūs teisus sakydamas, kad tai yra politinis tyrimas, mes nesame teismas, mes neturime įrodyti kiekvieno minėto fakto, tačiau tiesiog negalima paneigti, kad yra daugybė įrodymų. Ar atsitiko kažkoks konkretus įvykis konkrečią dieną konkrečioje šalyje, netiek svarbu, kas svarbiausia ir už ką mes turime pareikalauti atsakomybės, yra tai, kad Europos bendryje, Europos bendruomenė dalyvavo pažeidžiant žmogaus teisės ir tarptautinius įstatymus. Ar tai vyko jūsų atstovaujamoje ar mano atstovaujamoje šalyje, man tai visai nesvarbu. Aš manau, kad na, mano šalis kol kas apie ją nedaug kalbama ar nekalbama šios e, ryšim su šiais kaltinimais. Tačiau jeigu tai būtų, aš tikrai pasisakyčiau už tai, už tai, kad būtų atliktas tyrimas ir kad mes galėtume viską pripažinti, kad nereikėtų slėpti šaliai tokių faktų. Ir aš manau, kad tai yra Europos Sąjungos moralinė atsakomybė Ir jūsų šalis, ir mano šalis, Prancūzija, Junktinė karalystė, visos kitos šalis turi vadovautis tais pačiais principais. Taigi aš nenorėčiau pritarti tokiems pakeitimams, kuriuose siūloma neminėti kažkokios konkrečios šalies. Čia kalbame ne apie konkrečias šalis, tai nesvarbiausia, svarbiausi principai. Dabar dar pastabos labiau strateginio pobūdžio ir susijusių su sesija Strasbūrė. Mes jau daugelį metų kalbame apie kaltinimus, detalės ir taip toliau. Mes esame susidarę vaizdą, kas įvyko. Tai koks yra šio pranešimo tikslas? Ankstesnius pranešimus valstybės narės tiesiog ignoravo, jiems visiškai nesvarbu. Ir Kolegos, aš sėdžiu čia, bet žiūriu, kad į dešinę nuo manęs niekas nesėdi. Kur yra LP atstovai? Kodėl šios frakcijos atstovai nesidomi šią diskusiją? Mane tai domintų. Kodėl salė tuščia? Mes kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus ir tarptautinės teisės pažeidimus ES teritorijoje. Kodėl tai yra kažkam nelabai svarbus klausimas? Čia pasisakė pranešėja, dalyvauja šešėliniai pranešėjai ir dar saujelė parlamento narių. Mes kalbame apie galbūt neįrodytus kaltinimus, tačiau svarbiausia tai, kad mes, europiečiai, atsisakome pažiūrėti faktams ir tiesai į akis. Mes, Europos bendruomenė, atsisakome atsakyti už mūsų teritorijoje įvykdytus nusikaltimus. Ačiū, ponė Latvart. Be abejo, visiems bus suteikta galimybė pasakyti, pirmiausia, ponė Latvart. Ačiū. Sofija yra šešėlinė pranešėja. Aš e, norėčiau pasisakyti kaip AFET pranešėja. Aš visiškai sutinku su to, ką ką tik pasakė Sofija. Bet aš manau, kad uh, Ponios Nuflotro pozicija yra aiški ir pakankamai konkreti ir aš pati bandžiau teisingai suformuluoti savo nuomonę. Būtent mes kalbame apie sisteminius teisės pažeidimus, būtent sisteminius kalinių gabenimus. Ir tai, tačiau tai, kiek dalyvavo konkrečios valstybės narės, dar turi būti įrodyta ar nustatyta. Ir iš tikrųjų tos valstybės narės, kurios jau įvardytos, buvo pateikti aukų, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos, buvusių CŽV agentų kaltinimai ir jie turi būti įrodyti ir valstybės narės turi atsakyti. Kartais iš tikrųjų, remiantis žiniasklaidos pranešimais, pradedami teisės saugos tyrimai ir Levisono tyrimas mano šalyje būtent prasidėjo dėl to, kad žiniasklaidoje pasirodė atitinkami kaltinimai. Taigi, žurnalistai iš tikrųjų kartais atskleidžia nusikalstamą veiklą. Ir, apie, ir mano minėto tyrimo atveju pirmiausia pasirodė straipsnis The Guardian laikraštėje ir dėl to prasidėjo tyrimas. Galime taip pat pateikti pavyzdžių ir e, straipsnių ir pranešimų Junktinio Amerikos valstijų žiniasklaidoje. Jos žiūrima labai rimtai Ir baltieji rūmai juos žiūri labai rimtai. Ir kartais galbūt e, jiems tiems pranešimams pritarė ir juos patvirtina. Tai svarbiausia, ko gero, dabar ne tiek kaltinti valstybės narės dėl to, kas įvyko, o tiesiog vykdyti išsamų teisminį tyrimą. Kartais iš tikrųjų parlamentas negali užtikrinti tokio nuoseklaus mm, tyrimo. Ir mūsų šalyje taip atsitinka. Parlamentarai taip pat ne visada turi prieigą prie žvalgybos tarnybų dokumentų. Tai galbūt ponia Flotr iš tikrųjų mm, pasistengs kažkaip viską taip suformuluoti, kad nebūtų sakoma, kad nieko niekada neatsitiko, bet tiesiog, kad būtų tarsi klausima, ar iš tikrųjų iki galo išsiaiškinta, kas ir kur ir kada vyko. Visos valstybės narės turi teisę žinoti, kaip buvo ir yra iš tikrųjų. Ir jeigu vyko kažkokie neprimtini įvykiai, tai turime užtikrinti, kad tai nebepasikartotų. Aš tikiuosi, kad kitos frakcijos pritars mano teikiamai nuomoniai. Aš nurodau ir 2009 rezoliuciją dėl Guantanamo kalinių. Ši rezoliucija susilaukė visų frakcijų pritarimo, daugiau nei 500 balsų plenarinėje sesijoje. Ir na, šis darbas davė konkrečių rezultatų. Tačiau, aišku, yra ribos, kiek galime leistis į kompromisus. Bet e, aš manau, kad e, ir pranešimas, ir mano nuomonė nebus taip suformuluotos visiškai, tarkime, skistai. Ir dar dėl tų neįrodytų kaltinimų. Kaltinimai savo prigimtimi yra tiesiog kaltinimai. Ir pirmiausia yra kaltinimai, tik po to yra įrodymai. Tai kaltinimai yra kaltinimai ir kaltinimus reikia tirti. Ir kol kas tai nepadaryta Europoje. Ačiū, mes jau artėjame prie popietinės sesijos pabaigos ir dar pasisakys panas Enšiu. Aišku, nenorėčiau, kad diskusija prasidėtų iš naujo. Prašom žodis jums. Nu, s-a înțeles foarte bine, poate din... Ačiū pirmininkė. Gal netinkamai mane supratote, gal mane netaip išvertė. Aš tikrai nepasisakau prieš pagrindinių teisių apsaugą. Nesvarbu, ar kalba eitų apie ES piliečius ar kitų šalių piliečius. Aš visada pasisakau už žmogaus teisės. Ta daryti mano pareiga. Bet Pone Netfeld kalbėjo apie aiškius įrodymus. Bet kas yra aiškus įrodymai? Jeigu ponė Netfeld tokių įrodymų turi, tada tegul pateikė juos Europos parlamentui ar Rumunijos valdžios institucijoms, suformuokime atitinkamą parlamentinę trimo komisiją ir pasieksime viską, ko norėjome. Tada įrodysime, kad buvo e, žmogaus teisų pažeidimų užfiksuota. Be abejo, tie tyrimai yra politinio atspalvio, bet man atrodo, kad mes jau čia mm, viršijame savo įgaliojimų, savo kompetencijos sritį ir kišamės taip pat ir į teisės saugos sritį. Negalime patys numatyti bausmės vien už tai, kad kažkur kažkoks žurnalistas e, paskelbė kokį nors straipsnį. Ir ne, Europo, ir ne Europos parlamentas e, turi spręsti dėl to, ar taip daryti buvo teisinga ar ne. Todėl norėjau pagrysti jums, kodėl nenoriu tiesioginių nuorodų į kokią nors valstybę narę. Nes e, jeigu sustapiau kaklaraištį ir dėmenį išvaloma, tuomet jį tiesiog išmetu ir nebenaudoju, nes, um, nes jis man tampa nebereikalingas. O dabar, jeigu konkrečiai įvardysime valstybę narę kurią nors, uh, tai ji ir liks e, toliau su ta dėme. Ir e, norėčiau vis dėlto paklausti, jeigu vadovaujantis teisės saugos institucijų tyrimu, kurį vykdo tinkamai galiota institucija, pasirodytų ar būtų įrodyta, kad iš tiesų yra taip, kaip rašė žurnalistai ar spauda, kaip tuomet elgtis, ne visada juk tiesa tai, ką rašo spauda. Ir turite, turite suprasti, kad um, taip yra ir Rumunija, ne kitaip. Aš nesu prieš žmogaus teisės, bet šiame pranešime nereikėtų uh, įvardyti kaltųjų, nereikėtų numatyti jokių bausmių, mes tiesiog turėtumėm reikalauti, kad vykd, vyktų teisminiai tyrimai, jeigu aptinkama kokiu nors įrodymu. O jeigu yra jau dabar kokiu nors aiškių įrodymų, kaip kad teigia ponė Netfeld, tai reikia juos būtinai pateikti atitinkamoms instancijoms ir vadovautis ES ir nacionaliniais teisės aktais, sprendžiant atvejį. Ačiū. Dabar žodis vėl poniai Flotkai. Ji apibendrins apsikeitimą nuomonėmis dėl pakeitimų. Eh, eh, Suprantu kolegų poziciją, manau, kad eh, tikrai yra nuoroda į parlamentinį tyrimą vykstantį Rumunijoje, tačiau nėra nuorodas į tyrimo išvadas. Tačiau tas tyrimas taip, kaip jis buvo vykdytas, ar tai buvo viešas tyrimas ar ne, dokumentai, kurie buvo tyriami. Būtent tai yra kritikuojama, o ne žurnalistas yra kritikuojamas už tai, kad e, jis bandė aiškinti, kas vyko Rumunijoje ir atkreipė dėmesį į trūkumus e, E, vykdant atitinkamą tyrimą. Ten atkreipas dėmesys į žmogaus teisų pažeidimus, jungtinių tautų atitinkama ataskaita į pono Marti ataskaitą. Rumunija teigia, kad e, tema išsemta, tačiau taip nėra, nes kiekvieną dieną gauname naujos informacijos, e, vykdomi tyrimai, Europos e, teisingumo teisme yra svarstomi e, atitinkami dalykai Europos taryboje. Todėl manau, kad tai yra pakankamai svarios priežastys, kad tyrimas būtų atnaujintas. Jūs esate teisi, ne mes tą tyrimą atliekame. Mes galime tik konstatuoti, kad e, esama klausimų, kurios negauta atsakymų, kad e, tyrimas buvo daug maž e, atliktas skaidriai ir išsamei arba nepakankamai skardžiai, skaidriai ir galime tik paraginti valstybės narės išsiaiškinti visas aplinkybės, pabrėždami, kad tai yra visos Europos problema. Rumunija gali prisidėti prie visos Europos pastangų, užtikrinant teisingumą ir ieškant teisybės, taip pat kaip ir Lietuva, Lenkija, kitos šalis, Junktinė karalystė, Ispanija ir taip toliau. Reikėtų vadovautis solidarumo, bendradarbiavimo ir įsipareigojimų vykdymo principais ir Rumunija čia turėtų į bendrą darbą įnešti savo dalį. Tikrai nereikia perlenkti lasdos. Žurnalistas minimas pateikė informaciją ne vien tik tai norėdamas pakengti Rumunijos įvaizdžius, pateikė ir daug daugiau informacijos kuri buvo pateikta kovos su kankinimais komitetui, kitoms institucijoms reikia įvertinti įrodymus. E, tačiau ne mes tuos įrodymus turime vertinti, nei, nei, nei aš, nei jūs, nei, nei kolegos iš Rumunijos e, ar iš kitų šalių to tyrimo netliks. Mes tik tai galime paraginti jį atlikti ir atlikti nuodugniai. Yra labai daug pakeitimų gauta siekiant e, konstatuoti, kad e, darbas atliktas, byla baigta, tačiau taip yra bandoma neikti tikrovę. Aš e, tikrai negaliu pritarti tokiems pakeitimams, esu pasirengusi diskutuoti su pakeitimų autoriais, tačiau tikrai neįtrauksiu tokių pakeitimų savo pareiš, pranešimą, nes taip elgtis būtų nerimta, jeigu Europos parlamentas svarsto tokio pobūdžio klausimą, jis turi elgtis atsakingai, garbingai, suformuluoti savo rekomendacijas, kurios e, išjudintų procesą. Ir aš tikiuosi, kad e, Rumunijoje e, reikalai greitų laikų pajudės ir kuo greičiau, tuo geriau. Jeigu Lietuva atnaujins tyrimą, Ir e, prieš metus e, gauta informacija iš e, skrydžių stebėsinos centro labai aiškiai patvirtina, kad buvo skrydžių tarp Rumunijos ir Lietuvos per Albaniją. Taigi tai yra pakankamai rimtas pagrindas atnaujinti tyrimą. Mėly kolegos, galiu Jums pažadėti, kad esu pasirengusi su Jumis tartis, diskutuoti, praneškite man per savo padėjėjus, kada esate pasirengę tą daryti, esu pasirengusi pasiūlyti kompromisinius pakeitimus tam, kad e, galėtume savo pranešimu atnešti kažkiek naudos, kad reikalai pajudėtų iš mirties taško. Ačiū ponė Flotru, ačiū ponė. Dar ponas Ensiu noriu kalbėti. Aš nenorėčiau uh, nemandagus būti. Ta, tačiau e, kalbėti, vertinti mano poziciją kaip nepakankamai rimtą tikrai nėra labai mandagu. Aš nesakiau, kad e, jūs nerimtai elgėtės. Aš manau, kad mes visi turime atlikti rimtą darbą ir rimtai įvertinti. O tai yra visiškai skirtingas dalykas, sako ponia Flotter, pirmininkas. Nu, kad išsiaiškiname bendrasios aplinkybės, e, visas kitas aplinkybės galime dvišaliais pagrindais išsiaiškinti. Beveik baigėme mūsų darbo dieną, tiksliau visiškai baigėme, noriu padėkoti visiems, kurie išlaikėte iki, iki paskutinės akimirkos ir kviečiu atvykti į kitą eilinim Libė komiteto posėdį, kuris prasidės Liepos 9 dieną ir vyks taip pat Liepos 10. Ačiū visiems.